prioritetą. Ir tai turime padaryti per privalomus reikalavimus ir neturime remtis e, savanoriškais įsipareigojimais. Ačiū kolegai Taylorui. Ir dabar ACR frakcijos vardu vieną minutę kalbės ponas Vandalinas.